ponė Blinkevičiūtė toliau e, balsavimą, e, balsavimui vadovaus. Tai yra bendras Libės ir FAM komiteto susitikimas dėl kovos su smurtu prieš moteris. Ar pasirengę esate? Taigi sveikina Barberdina pirmininkė, kolegė Brinkevičiūtė iš FAM komiteto, taip pat ir kolegės ir kolegas iš FAM komiteto. Taigi dabar balsuosime. Ar visi pasirengę? Pirmas kompromisas. FAM komiteto nariams viskas elektroniškai vyks. Taigi tik mygtukai. Jokių rankų kelimo. Ar turite visi korteles? Ne. Ne. Ar galime patikrinti? Ar kas nors iš FAM komiteto neturi kortelės? Kolegos, nusiraminkite, ar kas nors iš FAM komiteto neturi e, kortelės? Balsavimo kortelės. Ar visi turite? Taigi prašome pasisakykite dabar, jeigu yra problemų. Paskui pradėsime balsuoti. Puiku, pradėkime balsuoti, visi turite korteles. Pirmas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 190, kas už. Tiksliau balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 2A kompromisas. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo jau? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 20 pakeitimas. 203 pakeitimas, papildomas pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsuosime papildomai dėl papildomo pakeitimo. We voted the addition, okay. I don't know what's going on here. Dėl papildomo jau balsavimo. Atsiprašau moterų komiteto narių dėl šios netvarkos. Taigi balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 203 pakeitima, pa, pakeitimas pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečias kompromisas pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 213 e, pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiamas balsavimas. Patvirtina. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Devintas kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Devintas A kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 252 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Baigiame balsuoti du, nuo 253 iki 251 kartu. Ne, po vieną. 253. Balsavimas baigiamas. 254 pradedame balsavimą. Baigiame. Atmesta 251. Pradedame balsuoti. Ko gero atmesta. Baigiame. Atmesta. 11 kompromisas. Pradedame balsavimą. Baigiame. Patvirtintas. Dvyliktas kompromisas. Pradedame. Baigiame. Patvirtintas. Tryliktas kompromisas. Pradedame. Baigiame balsavimą. Patvirtintas. Keturioliktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti patvirtintas. 283. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 284. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 15 kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti patvirtintas. 291 pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 16 kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 298 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 302. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 303 ir 307 jie identiški balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesti. 305 ir 306 identiški kartu balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 309 ir 312 identiški balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 310 pradėjome balsuoti. Baigiame. Atmestas. 3-1-1 pradame balsavimą. Baigiame. Atmestas. 3-1-3 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 314 iš dviejų dalių, pirmoji dalis, pradėjome balsavimą. Baigime. Patvirtintas antra dalis, pradėjome balsuoti. Baigime. Patvirtintas. 315, pradėjome balsavimą. Baigiame. patvirtintas. 248 iš dviejų dalių, pirma dalis, pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas antra dalis, pradame balsavimą. Baigiame balsavimą. Patvirtintas 316 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 317 žodinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Nurodomosios dalys ir konsultuomosios dalys, pirmasis e, blokas e, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. Antrasis. Balsuojame. Baigiama balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisas e, dėl konsultuomosios dalies. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmas kompromisas, konstatuojama dalis, balsuojame. Mm, baigiame. Patvirtinta. 66 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 72. Iš dviejų dalių apie pietų paprašė pirmoji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas 73. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šimtasis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 45 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas 76 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas Antrasis kompromisas konsultuojama dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 84 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 85 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas 98 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas ketvirtas, ketvirtas kompromisas konstatuojama dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 102 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtas 103. Balsuojame. Ne, atsiprašau, buvo atmestas 103. Balsuojame. Vote is closed. And that was carried. Amendment Patvirtinta 104. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktas kompromisas dėl konstatuojamų dalių. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 117 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Close. Baigiame balsuoti. That is carried. Compromise 6 recital. Vote is open. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta 121. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Patvirtinta. 122. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Identiški 124, 143 ir 183. Dėl jų balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 133. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 134. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 136. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 137. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 138. Dėl jo balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 139. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 140 dalimis balsuojame. Pirmoji dalis pirmiausia. Baigiame balsuoti patvirtinta antroji dalis dabar. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Devintas kompromisas dėl konstatuojamų dalių. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 148. Balsuojame dėl šio pakeitimo. Baigiame. Patvirtinta. 156 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 156 čia buvo. Ar viskas gerai? 157 prieš tai patvirtintas pakeitimas, taigi 157. Patvirtinta. Tiksliau baigėme balsuoti. Patvirtinta. 158 balsavimas pradedamas. 158. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas e, kompromisas dėl konstatuojamų dalių pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 168 pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 170. Už jį balsuojame. Baigiame. Atmesta. 171. Balsuojame dėl jo. Baigiame. Atmesta. 172. Baigiame balsavimą. Atmesta. 173. Pradedame balsavimą. Baigta. E, balsavimas, ponė Engers ir ponė Lenars. Baikite jokauti. Rimti, reikal, rimti dalykai čia vyksta. Atsiprašau dėl EPP. Taigi 174, 174 balsuojame dėl šio pakeitimo. 174 balsavimas baigiamas dabar jau, atmesta. Susikaupkite, kolegos, 175. Balsavimas baigiamas, atmesta. 11 kompromisas dėl konstatuojamų dalių, balsuojame dėl jo. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. 181. Dėl jo balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Bendra pirmininkės atsiprašau už tai, kad nenurodėme, jog dėkojame poniai Bonifai ir poniai Debil už uh, darbą su šiuo dokumentu. Dėkojame. Aš žinau, kaip būna, paprastai, kai baigiame balsuoti, tai e, po galutinio balsavimo visi palieka salę. Taigi prieš perinant prie galutinio balsavimo turėjau tai padaryti. Na, o dabar vardinis balsavimas dėl viso teksto. Na, dabar galite ir išeiti. Balsavimas baigiamas, 58 už, 12 prieš, 4 susilaikė, patvirtiname dokumentą, sveikiname bendrą pranešėjas, dėkoju taip pat ir bendrą pirmininkiai. Dėkoju. Ačiū kolegos. Pone Zaborska, ar jūs kažką norėjote pasakyti, prašom? Thank you very much, Mr. Dėkui, ponė pirmininkė. Pagal 52a taisyklę norėčiau e, išsakyti savo poziciją dėl šio balsavimo. norėčiau informuoti, kad sekretariatui perdaviau raštišką pareiškimą dėl to. Pone Jurekai, jūs taip pat dėl to paties, ar ne? Mes, aš taip pat raštu pateiksiu poziciją. Dėkuoju. Thank you. Thank you, colleagues. Have a good summer if I... Kolegos, dėkuoju už darbą. Gerų visiems atostogų, jeigu daugiau nesusitiksime.